Meine Damen und Herren, ich darf Sie äh, alle, nein, alle nicht, aber einige äh, recht herzlich begrüßen. Ponas ir ponai, sveikinu visus, kas čia atėjo, nors dar ne visi atėjo, tačiau kai kurie iš jūsų iš tikrųjų punktualūs ir noriu paklausti, ar kas nors norėtų iš karto užsirašyti kalbėtojų sąrašą, kad turėtumėte galimybę gauti žodį iš karto. Pirmieji. Taigi turime vieną, dar vieną. Taigi, tai būtų paskata visiems atvykti į posėdį punktualiai. Kaip ten bebūtų, sveikinu, ponė komisarė. Labai malonu, kad atvykote laiku ir galėsite informuoti mus apie svarbiausius projektus. Taip pat širdingai dėkoju ir už tai, kaip kad sužinojau. Apie vieną projektą sužinosime kiek anksčiau, negu kad buvo numatyta. Jisai bus rytoj pristatytas spaudai. Taigi, sveika atvykusi į mūsų posėdį. Žodis Jums. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirininkė, ponios ir ponai. Paskutinį kartą, kai buvau jūsų komitete, pati galvojau, kaip būtų šalia sėdėti šal... prie šio stalo čia aukščiau, šalia pirmininko. Taigi dėkoju Jums už šią galimybę apsikeisti nuomonėmis apie komisijos programą mokslinių tyrimų naujovių ir mokslo srityje. Komisijos programa dešimtiesiams metams atitinkamosios sekcijose išdėsto svarbės iniciatyvas, kad būtų galima pasiekti 20 metų strategijos siekiant protingo tvaraus augimo. Šiame kontekste naujas planas buvo parengtas, komisijoje kartu su parlamentu ir vyriausybėmis siekiant paspartinti mokslinius tyrimus pagal 20 metų programą, kad sąjunga būtų naujoviška. Žinoma, kad e, šiam parlamentui, šiam komitetui labai rūpi šie klausimai. Komisijos pirmininkas Baroso man pavedė paske, pa, pa, pa, parengti šią programą ir dirbame kartu su kitais komisarais, kurių darbas taip pat susijęs su naujomis. Aš tariausi su jo atitinkamais, atitinkamomis su, suinteresuotomis šalimis, mokslininkais ir taip pat priekybininkais, siekiant išsiaiškinti, kokius specifinius veiksmus būtų galima įtraukti į planą. Ir, aišku, norėčiau sužinoti Europos parlamento politinių frakcijų nuomonės, įtre komiteto atstovų nuomonės, kaip reikėtų toliau elgti su šiuo planu. Mums reikia nustatyti, kokios yra kliūtis, jas pašalinti tam, kad būtų galima kurti bendrą naujovių rinką. Pirmininkas Baroso ketina pateikti planą ES vadovų e, sustikime spalio mėnesį, kuris bus skirtas moksliniams tyrimams ir naujovėms. Turime pasiūlyti aiškias priemonės, kuriams būtų pritarta aukščiausių lygių, tam, kad ES būtų vadovaujanti vieta mokslinių tyrimų ir naujovių srityje pasaulyje. Šis planas yra labai svarbus Europos augimui, darbo potencialui ir manau, kad pirmininkas Barosas ir aš susilauksime e, paramos ir parlamente, kad mūsų pastangos būtų sėkmingos. Planas turės šiuos tikslus - sutelkti mokslinių tyrimų pastangas siekiant išspręsti didžiausias visuomenės problemas. Ir tai būtų svarbiausi prioritetai politikos kuriejams, kad kurie taip pat, kurios taip pat turėtų uh, duoti galimybių ir pasaulinėje rinkoje. Tai sritis kaip klimato kaita, energetika, maisto tiekimas, sveikata ir žemės ūkis. Uh, Ir tai būtų galima sukurti bendrąją mokslinių tyrimų ir naujovių rinką, užtikrinant, kad naujoviškai dirbančios bendrovės, ypač mažos ir vidutinės įmonės, galėtų susilaukti finansavimo ir kad geros idėjos patektų, būtų realizuotos Europoje ir pasaulyje. Šis planas pagristas plačių naujovių supratimu, būtinai moksliniais tyrimais pagristomis, bet taip pat įskaitant ir kitas naujoves, pavyzdžiui, verslo modeliai, valdymo naujovės, dizainas, e, rinkodara ir paslaugos. Tai apimtų visas naujovių stadijas nuo gerų idėjų sukūrimo iki jų komercializavimo. Siekiant išspręsti svarbiausias visuomeniai kylančias problemas, šis planas apibūdins pirmosias strateginės iniciatyvas, kurios pavadinsime Europos naujovių, naujojų partnerystėmis susijęjant mokslinio tyrimų programas su paklausos priemonėmis, pavyzdžiui, viešieji pirkimai, startizavimas ir reguliavimas. Tai e, bus ambicinga programa pagal mastą ir apimti. Tai bus a, e, naujos iniciatyvos šalia jau esančių a, e, viešųjų privačių a, partnerysčių, Europos ekonomikos gaivinimo ir taip toliau ir toliau, įskaitant ir Europos technologinės platformas. A, Ir šis planas pasirems jau esamomis iniciatyvomis ir jas integruos. Aš pritariu priemonėms, kad būtų galima įtraukti kuo plačiau privatųjį sektorių į mokslinių tyrimų ir mokslų sritį. Aš manau, kad Europos investicijų bankas ir jo investicinis kapitalas per Europos investicijų fondą turėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį finansuojant mokslinių tyrimų programas. Didesnis privataus sektoriaus vaidmuo taip pat padės ES pasiekti 3 procentų BVP tikslo, e, tai yra 3 procentų finansavimą moksliniams tyrimams, kas įrašyta 20 metų programoje. Tai yra taip pat pats laikas surenkti tarp institucinį diskusiją dėl supaprastinimo. Moksliniai tyrimai ir naujovės yra 20 metų iniciatyvos šerdis. Ir tam reikės, kad tikslai būtų suformuoti aiškiai, būtų nuoseklus, stabilus, o administracinės procedūros būtų greitos ir paprastos. Supaprastinimas visų e, mokslinio tyrimų finansavimo reikalauja, kad reikia iš naujo subalansuoti pasitikėjimą ir kontrolę. Europos komisija negali e, čia veikti viena, mums reikia susitarimo ir visiško atsidavimo bei paramos iš Europos parlamento, tam, kad galėtume supaprastinti Europos mokslinių tyrimų finansavimo e, reguliavimą. Pats e, supaprastinimo komunikato tikslas, kurį pas, rytoj patvirtins komisija, yra pradėti tarp institucinį dialogą šią prasme. Komunikate supaprastinimo elementai pateikiami trimis grupėmis. Pirmoji grupė yra susijusi su priemonėmis, kurias galima įgyvendinti pagal dabartinę teisinę sistemą. Antroji dalis susijusi su taisyklių pakeitimais, išlaikant e, dabartinę e, samato sistemą. O trečia grupė yra po dideli pakeitimai siekiant e, rezultatų ir skiriant vienkartinės išmokas visiems projektams. Na, aišku, kalbama apie sukčiavimo, užkirtimą kelias, kelios, kelio užkirtimą sukčiavimui ir taip pat apie, tai yra galimybės pradėti diskusijas apie rizikos vertinimo strategijas. Tai būtų dalis, uh, rizikos vertinimo dalis. Kaip jau esu čia kalbėjusi parlamente sausio mėnesį, aš pritarsiu visoms iniciatyvoms, kurios sėtų nacionalinės problemas su tikslu sustiprinti nacionalinės ir Europos pastangas stiprinti mokslinius tyrimus. Turime sutelkti išteklius, kad galėtume išspręsti visas problemas, kurių negali išspręsti viena valstybė. Europos tyrimų sritis gali būti sukurta tik tai tada, jeigu visos valstybės narės bus tam atsidavusios. 25 procentai viso finansavimo mokslinių tyrimų ir mokslo srityje skiriama tiesiogiai iš valstybių narių. Tačiau turime vengti dubliavimas ir mokslinių tyrimų susiskaidimo tam, kad užtikrintume maksimaliai visas galimybės, kurios įmanomos per e, finansuojamas e, iš viešųjų finansų programas. Aš sveikinu Ispanijos pasiryžimą e, palengventi mokslininkų judumą ir <clears throat> palengvinti jam skiriamų lėšų išmokėjimą. Ir tuo tikslu komisija parengė mokslinių tyrimų srities priemonės, kurios leidžia kurti tinklus ir bendradarbiauti tarp nacionalinių programų. Šios priemonės susijęs, tai yra ERANET schema iki 185 straipsnio iniciatyvos, įtraukiant visas bendrijos e, dalyvavimą bendrose valstybių narių programuose. Praėjusiais metais valstybės narės žengė dar žingsnį ir pradėjo bendrą programavimą. Bendras programavimas yra partnerystė tarp valstybių narių, e, jas remiant komisijai, siekiant išspręsti svarbiausias visuomenės problemas per bendras programas, viešuosius tyrimus ir atitinkamus veiksmus. Balandžio 15 dieną Europos komisija pradėjo naują iniciatyvą, paskelbdama Europos mokslinių tyrimų strategiją kovojant su tokiamis lygomis kaip Alzheimerio ir Parkinsono lygos. Ir šiame kontekste Europos komisija patvirtino tris naujus pasiūlymus įskaitant žemės ūkį, maisto saugą, klimato kaitą, kultūrą, paveldą, pasaulinius pokyčius, naujus iššūkius Europai ir sveika dieta sveikam gyvenimui. Bendras programavimas turėtų būti vienas iš sudėtinių statybinių blokų ES iniciatyvų bendryjei. Tai suteiktų galimybės pasiaiškinti, kaip bendrą programavimą galima vaisingai panaudoti, derinant kartu su kitomis politikos priemonėmis. Septynoji pagrindų programa yra didžiausia e, viešųjų finansų finansuojama mokslinio tyrimų programa. Dešimtais metais pagal ją numatoma atlikti tarpinį vertinimą, e, kaip ji buvo įgyvendinama iki šiol. Ekspertų grupė, kurie užsima šią užduotimį, išanalizuos programos pagrindimą, jos vykdymą ir remdamasi plačiais duomenėmis įvertins, kaip jį įdėgiama ir e, įvertins taip pat ir nacionalinius poveikio vertinimus. Norime sužinoti, kokios yra stiprosios ir silpnosios programos pusės, norime žinoti, kurios dalys veikia gerai, kurios veikia blogai ir nustatyti, kur galima ką patobulinti. Mes taip pat analizuosime kaip galima įvertinti mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą programos veikloje. Ir žinau, kad e, jūsų komitetui rūpi mažas, menkas MVI dalyvavimas tokiuose mokslinėse programuose. Ekspertų grupės e, rezultatai bus pati, paskelbti rudenį, o komisija vėliau atsakys į ekspertų įvertinimą ir komunikatas bus aptartas vėliau su Europos parlamentu. Prieš baigdama, norėčiau pasakyti, jog man malonu paskelbti, kad mokslininkai iš bendro, bendrojo mokslinio centro 4-6 gegužės dienomis čia Europos parlamente pristatys uh, parodą apie savo uh, mokslinę veiklą. Ir tikiuosi, kad uh, Komiteto nariai, ponė pirminkė, galės apsilankyti parodoje ir įsitikinti patys, koks svarbus darbas yra atliekamas e, šiame centre. Ačiū. Ganz herzlichen Dank, Frau Kommissar. Dėkuoju, ponė komisarė. Dėl tos paskutinės suteiktos informacijos tai norėčiau dar pridurti, kad e, kitą savaitę šios rytyje dirbantis asmuo lankysis mūsų komitete kitą savaitę. Uh, Taigi dėkoju už galimybę su jumis dalyvauti diskusijose ir pirmiausia, žodis ponui Sabelai. Thank you, Mr. Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir poniai komisariui už tai, kad atėjo į mūsų posėdį. Mums tai didelė garbė. Ir aš labai daug informacijos gavau iš jūsų apie E, mokslinio tyrimų ir naujovių kūrimo programą. Norėčiau pasakyti, kad dėl mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo sistemos kol kas neturime e, jokios metavimo sistemos, kuri leistų išmatuoti ES projektų ir programų naudingumą Komisija sureagavo į audito rūmo ataskaitas, kuriuose buvo įvertinamos ES pagrindų programos dėl mokslinio tyrimų ir technologijos plėtros ir pripažino, kad reikia nuosekliau ir sistemingiau naudoti e, veikla pagrystus rodiklius. Be to, Junktinės Amerikos valstijos jau pradėjo taikyti iniciatyvą, kuri vadinasi STAR Metrics. Tokiu būdu yra galima įvertinti mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo projektų mokslinę naudą. Gerbiama komisija, komisarė, ar jūs sutinkate, kad ES lygmenių turėtų būti sukurtas mechanizmas duomenimis pagristos mokslinės politikos vertinimui? Jis leistų mums politikos kūrėjams gauti visą reikalingą mūsų darbui informaciją ir sukurti geresnę aštuntąją mokslinių tyrimų pagrindų programą ir kitas inovacinės politikas. Be to, jūs kalbėjote apie bendras programas. Ar jūs nemanote, kad tai yra viena iš sričių, kurioje mes galėtume pagalvoti apie E, Junktinių Amerikos valstybių ir ES bendradarbiavimą plėtojant mokslinius tyrimus ir inovacijų kūrimą ir propaguojant e, transatlantinę mokslinių tyrimų erdvę. Ačiū. Danke, kolega Odi. Ačiū, Odi. Merci, monsieur le président. Euh, Madame la commissaire. Euh, Ačiū. Ir sveikinu gerbiamą komisijos narę. Kai atėjote čia prieš klausimą jūs e, tarsi kėlėte klausimą, kaip e, bus kas. Bet aš galiu patvirtinti, kad jūsų klausimas Europos parlamente buvo vienas geriausių. Galiu tai tik dar kartą pakartoti. Dėl programų supaprastinimo. Matome, kad komisija atliko auditinį patikrinimą visai, visai eilėje agentūrų ir rezultatai yra E, atrodo teisingi, viskas eina teisinga kryptimi. Parlamentas biudžeto kontrolės komitete įsteigė darbo grupę. Vakar iš ryto įvyko ITRE ir biudžeto kontrolės komitetų bendras posėdis, kuriame buvo pasiektas, ar tiksliau išryškėjo politinis susitarimas, e, demonstruojantis, kad mes norime sureguliuoti situaciją. Mes bijome, kad ES taps labai nepopuliari vien dėl to, kad buvo kažkoks nelabai geras auditas atliktas srityje, kuri e, labai aktuali ES politikų autoritetų ištikrinti. Aš manau, kad mes turėtume susisiekti su valstybėmis narėmis ir susitarti, kad moksliniams tyrimams skirtos lėšos būtų geriau valdomos iš ES lygmens ateityje. Manau, kad ir jūs, ir jūsų darbuotojai iš esmės supranta, kad mums labiausiai rūpi e, tai, kaip ateityje supaprastintos taisyklės galės būti pritaikytos. Matėme, kas buvo anksčiau Matėme, kaip fondai būdavo naudojami. Turime ieškoti kitokių darbo būdų ir rasti reikalingą tvarką ir procedūras. Dėl patentų, ką Jūs galvojate, ką Jūs manote apie mokslinio tyrimų intelektinę apsaugą? Müncheno patentų biuras, koks jo vaidmuo? Dar vienas klausimas apie energetinius tyrimus, ypač ITER projektus. Norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate apie tai. Ir dar, ką galėtumėt pasakyti apie komisijos veiklos e, mokslinio tyrimų srityje susijimą su e, vystimosi politika ir pramonės politika. Kaip e, kartu jėga sutelkia keletas e, komisarų sugebės abitas rytis suderinti. Ponas Gerek. Dziękuję bardzo. Pani komisarz. E, od... Labai ačiū. Vėloji komisijos narė, man susidarė įspūdis, kad Europos komisija labai dažnai pasisako už vadinamąją politinę valią, o ne už tikruosius mokslo ir technologijų pasiekimus. Pavyzdys. Klimato kaitos klausimai mes sutikome su viena hipotezių, e, yra pava, kuri yra pavojinga mūsų visuomeniai ir ekonomikai. Mes turime stengtis kovoti su klimato kaita. Todėl aš norėčiau paklausti, ar mes ES neturim savų mokslininkų, kurie pagal bendrą mokslinio tyrimų programą galėtų patikrinti tokią hipotezę susijusią su CO2 poveikiu klimato kaitai Apie tai galima perskaityti Tarptautinės klimato kaitos grupės ataskaitoje. Europos mokslinio tyrimų centras atlieka mokslinius tyrimus, įvairiausius e, bandomuosius e, scenarius taiko. Dar vienas klausimas. Šiandien girdėjau, kad labai brangi programa Galilėjo gali imti ir sužlugti. Argi mes neturime kvalifikuotų inžinierių ir mokslininkų ES? Kur glūdi problema? Rusai jau turi savo GPS. Dar vienas klausimas. Rengiame įvairiausius rekomendacinius projektus, kuriame taisyklės susijusias su CO2 išmetimo ribomis, pavyzdžiui, transporto priemonėms. Techniškai yra neįmanoma tai padaryti. Kiekvienas mokslininkas gali suskai, suprasti, kad e, pastangų nėra dedama pakankamai tam, kad galėtume pasiekti tokių rezultatų. Daug kalbame apie mažų ir vidutinių įmonių raidą, tačiau dabartinė sistema in, apsauganti tų mažų įmonių intelektinės teisės nėra palankiai jų raidai. Ačiū. Danke, Charles Chichester. Čarlzas Čičesteris. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę Gegen Quinn atvykus į mūsų komitetą. Noriu atsiprašyti, kad atvykau jums jau kalbant. Ir mano klausimai susijęs su, jeigu bus susijęs su tuo, kad, ką jūs jau paminėjote, tai atsiprašau iš anksto. Noriu pratesti pono Ūdį pastabas dėl supaprastinimo ir kliūtis, su kuriamis susiduria mokslininkai, ypač mažos įmonės, dalyvaujant pagrindų programuose. Ir noriu paklausti, nors ir žinau, kad dar e, jūsų kadencijos tik pati pradžia, ar turite kokią nuomonę, kaip išspręsti šią problemą? Viena vertus norime viską supaprastinti, kita vertus turime išlaikyti gana griežtą finansinę kontrolę, kaip išleidžiami viešieji pinigai. Kitas klausimas dėl pasiekimų koncepcijos. Ar turite kokią nuomonę, ar ši savoka, ši koncepcija yra sėkminga, ar įvyko kokiu nors pokyčių kultūroje, požiūrėje Europos mokslinio tyrimo programuose dėl to, kad buvo patvirtinta šita nu, pasiekimų koncepcija simtoje pagrindų programoje. Ich habe den Kollegen Enschu vergessen, übersehen. Pamiršau kolegą Enčių, ar teisingai nepastebėjau, taigi prašau žodis jums. Pone komisarė, mm, kai kalbame apie struktūrizuotą dialogą dėl mokslinių tyrimų ir, mok, ir naujovių, ir beje, mokslinių tyrimai yra iniciatyvos 2020 dalis. Taigi, norėt... taigi mūsų visuomenė susiduria su iššūkiais, pavyzdžiui, klimato kaita, energetika, e, demografiniai pokyčiai, išteklių naudojimas. Ir taryba dabar ėmėsi žingsnių, e, bandydama nustatyti nuostatams viešoms ir privačioms investicijoms ir nustatė 3 procentų ribą. Ir galbūt kai kurioms valstybėms narėms tai bus lengva padaryti, tačiau bus sudėtinga daryti naujoms valstybėms narėms. Iškyla rizika, kad nebus pasiektas 2 procentų tikslas, tai yra investicijos iš privataus sektoriaus. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate pritraukti privačių įmonių investicijas į mokslinius tyrimus. Juolab, juol, kad tos šalis nukentėjo nuo E, komunistinio režimo ir pernelyg spartaus perėjimo prie kitokių sistemų. Taigi e, reikalingos infrastruktūros tam, kad šios šalis galėtų įsisavinti lėšas pagal šeštą arba septintąją mokslinio tyrimų programą. Taigi, turint visą, visą tai galvoje, norėčiau pasidalinti pavyzdžių, kuris nušviečia nuo naujų valstybių narių mokslinio tyrimo infrastruktūros galimybę absorbuoti lėšas. Rumunija, Bulgarija um, gaus 63 milijonus eurų pagal 7 mokslinio tyrimų programą. Um, e, inovacijų projektams. Na, lyginant, pavyzdžiui, su tuo, mes galime pasinaudoti Prancūziją kaip pavyzdžių, kuri yra 63,8 milijonai gyventojų. E, ir per, pagal, septin, pagal septintąją mokslinio tyrimų programą Prancūzija gaus 365 milijonus eurų mokslinio tyrimų programoms. Tai kaipgi ketinate skatinti mokslinio tyrimų infrastruktūrą naujose valstybėse narėse tam, kad jos turėtų lygiai tokias pačias galimybės kaip ir senosios valstybės narės, įsisavindamos lėšas pagal mokslinio tyrimų programas. Turite atsižvelgti tai, kad dėl nepakankamos mokslinio tyrimų struktūros šioms valstybėms narėms gali būti sudėtinga įsisavinti lėšas skirtas pagal mokslinis tyrimų programas. Ir kaip ketina komisija padėti šioms šalims vystyti savo mokslinio tyrimų infrastruktūrą. Dėkoju. Dabar yra dar daugiau norinčių pasisakyti kolegų, taigi galbūt galėtume pasisakyti trumpiau. Toliau ponia Kavaljo. Dėkoju ponė Pirinkė, dėkoju ponė komisarė, dėkoju už tai, kad taip išsamei nušvietėte programą. Vis dėlto turiu keletą pastabų, kuriamis norėčiau pasidalinti. Labai e, malonu, kad pasidalinote inovacijų naujovių apibrieštimi. E, na ir socialinės naujovės. Tai yra iš tiesų labai įdomi koncepcija, kuri turėtų būti traukta į inovaciją ir naujovių apibriežti. Kai kalbame apie E, mokslinų tyrimų finansavimą, tai jūs atskirite tas priemonės, kurios gali būti gyvendinamas pagal dabartinį reglamentą ir tas priemonės, kurioms įgyvendinti reikės iš esmės keisti finansinį reglamentą. Nes, na, yra labai pragmatiškas metodas ir kai kurias priemonės, e, jeigu jos bus patvirtintas, galės tokiu būdu iš karto būti įgyvendintas. Uh, Na, tai taip pat susisieja ir su ta tema, kurią jūs palėtėte savo pasisakymo metu. Ji liečia priemonės. Tam, kad galėtume sukurti Europos mokslinio tyrimų erdvę, jums reikia supaprastinti tuos jūsų minėtus instrumentus. Kol kas jie yra pernelik sudėtingi. Jais naudojamasi, tačiau pasinaudoti jais sunku. Taigi, manau, kad e, tiek Ernets, tiek bendro programavimo srityje reikia supaprastinti turimas priemonės. Na ir paskutinė pastaba iš mano pusės. Na taip, iš tiesų, Europos Sąjungai e, reikia pasiekti, kad moksliniai tyrimai turėtų ir ekonominę vertę. Bet e, jeigu mes neturėsime um, naujovių ir aukštojo lygio švietimo, tai neturėsime ir mokslinių tyrimų. Todėl uh, mums reikia aukštos kokybės mokslinių tyrimų Europos Sąjungoje ir todėl manau, kad reikia uh, prioritetą teikti tarp valstybinių lygių vykdomiems moksliniams tyrimams. Pavyzdžiui, uh, čia prisiminčiau Europos mokslinio tyrimų tarybą ir kitas iniciatyvas. Taigi pagalvokite apie jas ateityje. Dėkuoju. Dėkuoju, kolega Lamberts. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisarė, aš šiek tiek pakartosiu tai, kai vakar susitikau su gamybos pramonės atstovais. Kai dėl pačios koncepcijos, tai manome, kad mokslinio tyrimo ir naujovių e, politika turėtų būti riboto taikymo ir ambicinga tam, kad galėtume pasiekti tikslų. Rodos, dėl to mes sutarime. E, taikymas rytis turi būti ribota, nes mes negalime sauliaisti per nelik iš plačiai taikyti mūsų ribotus išteklius, per, tai skirdami išteklius e, per nelik dideliam iniciatyvų skaičiui. Turime pakankamai drąsiai elgtis ir atsirinkti svarbiausius prioritetus. Turime būti ambicingi, nes norime būti lyderiais, nenorime atsidurti antroje ar trečioje vietoje. Ir todėl turime nusistatyti ambicingus tikslus. Na ir kai dėl tikslų, tai tikriausiai sutiks, sutiksi dėl to, kad turime pirmiausia orientuotis į rezultatus. Na ir aišku, turime nusistatyti privalomo pobūdžio tikslus, kaip pavyzdžiui, ES 2020, tačiau turime užsimoti dar plačiau. Aišku, jeigu nepasisteisins, viskas nepasteisins, tačiau bent jau būkime drąsus ir siekime platesnio pobūdžio tikslų, negu kad esame užsibrėžę. Tai, o kai dėl ES 2020, tai reikia galbūt nustatyti konkrečius tikslus, bet aišku, ši iniciatyva yra labai svarbi, o viską, kas susijęs su visuomenės įsėjimu, tai yra taip pat labai svarbu. Tai turime orientuotis į iniciatyvų rezultatus, o ne komponentus. Ir dar norėčiau pabrėžti vieną aspektą. Manau, kad reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, naujo, naujovių skatinimą, apdovanojimų už naujovių dėgymą tačiau kitą vertus neturėtume pasirinkti pernelik siaurų metodų, nes galiausiai mokslinio tyrimų rezultatai lieka stalčiuose ir niekas jais nepasinaudoja. Taigi reikia pusiausvėros tarp mokslinio tyrimų ir jų taikymo praktiškai. Tai yra pusiausvėros svarbus dalykas. Na, džiaugiuosi galimybę su jumis bendradarbiauti ir nebejoju, kad bendradarbiavimas bus geras. Ačiū. Angelika Nyblio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai malonu, ponė komisarė, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį ir galime pasikeisti nuomonėmis. Na, tikrai prisimenu jūs, maloniai prisimenu Ir tikrai puiku, kad dabar dirbate mokslinio tyrimų srityje. Norėčiau pasidalinti pastabomis dėl trijų dalykų. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti tuo, kad rytoj pristatysite savo pasiūlymus dėl supaprasimo. Man tas dokumentas dar nepažįstamas, tačiau džiaugiuosi galimybę su juo susipažinti. Džiaugiuosi ir busimais postumiais. Ir paskatomis. Ponas Šičesteris uždavė klausimų dėl biurokratijos mažymą. Tai aišku svarbus aspektas. Ir čia taip pat galėčiau pratesti ir pono Odį mintį, kad reikia supaprastinti procedūras, be kita ko ir finansavimo užtikrinančias procedūras. Tikrai turime daugybę priemonių, iniciatyvų, programų, bet juk svarbiausia, kad būtų viena procedūra ir nereikėtų kiekvienai programai ar iniciatyvai nustatyti naujas procedūras ar taisyklės. Taigi procedūrų harmonizavimas ir supaprastinimas yra tikrai aktuolus dalykas, nes e, tokiu būdu galėsime duoti naudos mokslinio tyrimų ir sričiai ir naujovėms. Dar vienas dalykas. E, keliaudama už ES ribų nuolat konstatuoju, kad mokslinių tyrimų mintis pas mus Europoje netaip gerai gyvendinama, kaip norėtųsi. Norime pritraukti geriausius mokslininkus, tyriejus į mūsų ES mokslinio tyrimo erdvę, tačiau konstatuoju, kad už ES ribų daug kas apie tai nieko net nežino. Ir Na ir atrodo, mokslininkų e, bendruomenėje ši savoka Europos mokslinio tyrimo erdvė nėra tokia labai gera. Galbūt tikrai reikėtų skirti lėšų informavimo kampanijai ir bandyti tokiu būdu pritraukti mokslininkus iš pasaulinės mokslininkų bendrijos. E, įtikinti juos, kad mūsų programos geros, pritraukti juos E, pavyzdžiui, Marie Curie programa, kur yra numatyta pagal mokslinio tyrimų aštuntąją programą ir atitinkami mokslinio mainų projektai, tai norėtųsi sužinoti, kas yra numatyta konkrečiai dėl tos Marie Curie programos. O kai dėl bendro programavimo, kurį minėjote, tai tikrai ši iniciatyva, mano manimo, yra gera. Bendraudama su nacionaliniu parlamentu nariais, bendraudama namuose, supratau, kad į bendrą programavimą žiūrima labai kritiškai. Taigi galbūt reikėtų pagalvoti, kaip įtikinti e, kolegas namuose ir išsklaidyti jų baimės, kad ES nesik... kad nesikišiu nacionalinės kompetencijos e, klausimus. Kolega Grantė. Dėkuoju, ponė komisarė. Turiu konkrečių klausimų. Na, rengiant 6 ir 7 mokslinio tyrimų programą prisidėjau prie šių darbų parlamente, tačiau e, lankydamasis namuose kartais susitikdavau su mokslininkais, pramonės atstovais. Tai pavyzdžiui, kai buvo rengiama mokslinio tyrimų 7 programa susitikau namuose su universiteto atstovais, mokslininkų bendruomenės atstovais. Buvo daug tuo metu kalbama apie supaprastinimą ir galbūt reikia kalbėti ne tiesiog apie supaprastinimą, o diferencijuoti. Aišku, svarbu žinoti, kam atitinka mokesčių mokėtojų pinigai, tačiau Pavyzdžiui, vieni uh, universiteto institu, instituto atstovai sakė tai per nelik sudėtinga, kiti uh, žiūrėjo tai kitaip. Taigi, mano manimu, svarbiausia yra įtikinti smulkaus ir vidutinio verslo atstovus neretai labai novatoriškos naujos įmonės yra mažos, jos yra 4, 5, 6, 7, 8 žmonės ir jiem tikrai nelengva um, gauti lėšų, juolab, kad jie užsima savo firmas veiklą ir nelabai gal turi pajėgumų skirti e, moksliniams tyrimams. Taigi aš manau, kad e, reikia suteikti šioms e, įmonėms galimybę e, atlikti ir tyrimus. Taigi turėtume pagalvoti apie techninę pagalbą joms. Pavyzdžiui, prieš keletą mėnesių, dar praeitais metais, na tik vienas mokslininkas man nurodė, kad jis bandė dalyvauti projekte, po to jo kandidatūra buvo atves, atmesta ir po to aš iš tai įsityręs sužinojau, kad iš kad po to nebus surinkta tiek tų mokslininkų, kiek reikėjo projektui, o jo kandidatūra vis tiek buvo atmesta, tai tikrai nuvilia. Kolegė Toja. E, e, Ačiū, ponia komisarė. Aš taip pat noriu Jūs pasveikinti atvykus čia. Deja, noriu grįžti prie temos, kuri jau buvo paminėta kitų kolegų. Tačiau Jūs tikriausiai suprantate, kad mums tai yra labai svarbi tema. Tai yra supaprastinimas ir biurokratijos sumažinimas. Aš esu parlamento narė jau penkerius metus ir geriausios iniciatyvos, geriausios idėjos be reikalo yra įviniojamos į vairiausią biurokratiją ir turi priešingą efektą. Dėl to Europa atrodo prastai. Žinoma, mes norime daugiau išteklių moksliniams tyrimams ir kovosime, kad būtų skirta daugiau finansavimo iš biudžeto tiems moksliniams tyrimams, tačiau biurokratiją reikia mažinti. Biudžeto kontrolės komitete šį rytį vyko gana įdomus klausimai. Mes e, detaliai analizavome situaciją, kai kurios problemos yra gana aiškios ir veda prie tam tikrų hipotetinių sprendimų. Yra įvairių būdų, kaip elgtis su apskaita. Ir mes nežinome, kokie pirmieji turė, žingsniai turėtų būti. Galbūt komisija per savo komunikatą pradės tą diskusiją, tačiau iš esmės Mes norime, kad jūs būtumėte pasiryžę to siekti. Ir vien tai, kad aš tai miniu, rodo, kad mes iš tikrųjų daug tikimės iš jūsų, iš jūsų darbo. Turiu dar keletą komentarų. Pirma, kai kurie dalykai gali pasikeisti be jokių stebuklingų pastangų. Jeigu gauti finansavimą yra per daug sunku ne tik mažam verslui, bet ir universitetams bei tyrimų centrams. Jeigu jie net nemano, kad gaus tą finansavimą, tai jie net nesikreipia dėl to. Kodėl nesupaprastinus visų teisės aktų, kad būtų lengviau? Jeigu yra tam tikrų terminologinių problemų, reikia parengti vadovą, kur būtų viskas paaiškinta. Jeigu kompiuterių sistemos įvairiose direktoratuose skiriasi ir nėra suderinamos, tai reikia jas pakeisti. Turint geros valios galima padaryti labai daug be jokių teisės aktų. Taigi mes kreipiamės į Jūs būtent su šią mintimi ir taip pat noriu paminėti ir bendrą programavimą, kaip minėjo kitos, kit, kiti kolegos, nes aišku, kaip sakėte, reikia koncentruoti išteklius ir reikia bandyti sukaupti tą kritinę masą, kad įtikintume visas valstybės narės, jog tuo verta užsiimti. Ačiū. Toliau kolega Mecaros. E, tisztelt. E, Ačiū. Komisarė, mes dėkojame, kad atvykote pas mus papasakoti apie septintąją pagrindų programą, paskutinius įvykius ir ko galime tikėtis. Ir žinoma, galime tikėtis, kad informacijos bus pateikta daugiau ateityje. Man tai ypač malonu, nes mums reikia aiškiai įsivaizduoti, ar veiksmingai panaudojamos lėšos ar investicijos yra veiksmingos. Tačiau toks vertinimas yra taip pat gyvybiškai svarbus aštuntai pagrindų programai, ypač jeigu mes norime ją įtraukti naujų elementų. Pavyzdžiui, kaip jūs minėjote, MVI, kad jos susilauktų daugiau paramos. Norite mažinti biurokratiją, biurokratinę naštą. Aišku, kad mes tam visą širdimi pritarėme. Iš tiesų, Aš moksliniais tyrimais užsiminėjau pats kelis dešimtmečius. Na ir kalbant apie 20 metų strategiją, e, mūsų laukia ateityje daug įvairių užduočių. Vakar kalbėjome su, šiandien kalbėjome su, su komisaru Tajaniu apie gamybą, pramonę, kas yra labai svarbu daugeliu ES šalių. Turime stiprinti e, tą pramonę, ją naujinti, kad galėtume kovoti su klimato kaita ir panašiai. Ar yra rengiama kokia nors strategija panašiai, kuri būtų skirtai naujomėms pagal aštuntąją pagrindų programą? Kolegė Ek, ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote į mūsų komitetą už artimus kontaktus su mūsų komitetu. Mes tuo labai džiaugiamės, kaip matote, iš daug klausimų, kuriuos išgirdote. Taigi daugelis iš mūsų domisi jūsų darbo sritimi ir tai bus gerai bendradarbiavimo ateityje. Noriu paklausti, kaip planuojamate išlaikyti žinių trikampį - švietimas, moksliniai tyrimai ir naujovės. Ir mažinant biurokratiją, aš norėčiau paprašyti galbūt, kad e, tą trikampę padarytume kvadratu, tačiau iš tikrųjų norėčiau paklausti apie e, projektus, ar jie, kaip, kaip, kaip galima būtų pademonstruoti naujus, naujas technologijas, jas, kad jos būtų pateiktos į rinką. Ir kitas problema, kaip yra įtraukti jaunus žmonės. Nes tai yra labai svarbus veiksnys, dirbant pagal 20 metų programą, demografijos klausimas yra labai svarbus. Nes mes turėsime tikrai per mažai žmonių mokslinio tyrimo srityje dirbančių, nes jei nedėsime pastangų būtent šioje srityje. Pone Gutierės Kortinės. Dann nehme ich ihn Frau Herrn Rübig als nächsten tada Paul Rubik. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Dėkuoju, kad dar kartą peržiūrėmi prioritetai. Na, tai mums aktualu naujos kadencijos metu, kad būtų padarytas balansas ir pasižiūrėti, kokius iššūkius teks įveikti ateityje. Per praeisą kadenciją Ir beje, čia buvo daug kalbėti apie biurokratijos mažymą, mes sukūrėme Eurostas programą ir ji skirta smulkiams rytinėms įmonėms, kuriuose intensyviai vykdoma be kitako ir mokslinio tyrimo veikla. Šios, šias programas administruoja Eureka ir tokiu būdu galima greitai primti sprendimus ir greitai vykdyti programas. Na, ir lėšos yra skir... skiriamas iškart. Tai labai svarbu, juolab, kad smulkios ir įmonės dabar susidarė su sunkumais, bandydamas gauti kreditus, jų mokumas nėra labai didelis, bet kita vertus, mokslinio tyrimų ir inovacijų dėka galima juose būtų kurti naujas darbo vietas. Antra, mums reikia kurti tarptautinius tinklus. Ar galėtumėte įsivaizduoti, kad mes galėtume organizuoti mai mainus tarp viso pasaulio universitetų ir tokiu būdu, pavyzdžiui, galim, pavyzdžiui, daug kur pasaulyje tiesiog pliname laukia, kuriama daug naujų universitetų, čia kaip pavyzdį paminėčiau Kiniją ir ten labai didėja studentų skaičius, taigi ar galėtume galbūt pradėti tarptautinius mokslininių tyrimų projektus. Na, dar vienas dalykas. Iššūkiai susijęs su 8 mokslinio tyrimų programa. Aš manau, kad čia reikėtų daug dėmesio skirti žemės ūkiui. Pavyzdžiui, reikėtų struktūruoti 50 e, milijardų e, paketą tam, kad galim, galima būtų užtikrinti e, saugaus vandens ir maisto produktų tiekimą ateityje mm, žmonija tik tai didės, o žemės naudmenų plotai tik mažės. Taigi aš manau, kad e, reikėtų sėti iššūkį žemės ūkės rytyje su e, energetikos sritimi ir tai tikrai bus pagrindiniai iššūkiai. Antra labai svarbi sritis energijos veiksmingas panaudojimas. Čia reikės 50 milijardų eurų paketo tam, kad galima būtų užtikrinti veiksmingesnį energijos panaudojimą. Na kągi, suteiksiu dar vienam kolegai galimybę užduoti klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, poniai komisariai. Beje, dėkuoju, kad atvykote pas mus. Na, suprantu, kad jums tenka sudėtingas vaidmuo ir be to ir laikai nėra lengvi, daug juolab, kadangi biudžetas skirtas moksliniams tyrimams yra toks didelis ir dabar krizės akivaizdoje beveik visi nori gauti lėšų iš šio biudžeto. Taigi, manau, kad kai kalbame apie e, finansinės perspektyvas, turime apginti lėšas skirimas mokslinio tyrimų sričiai, o taip pat ir bendrijos E, mokslinio tyrimų finansavimą. Na, yra įvairių grėsmių. Ir man norėčiau užduoti dabar klausimą. Kaip, na, sakyčiau, mokslinio tyrimų uh, generalinio direktorato struktūra yra puikiai ir taip pat gera programa, kuri leidžia puikiai išnaudoti žmoguskosius išteklius. Ir dabar yra gyvenimas naujos programos, tačiau tai neleis Ir tai nereikštų čia vis dėlto, kad bus pritraukiami nauji žmogiški ištekliai. Taigi, man atrodo štai kaip. Jeigu. Jeigu. Bitlai būtų. Jeigu bitlam pavyko su dviem gitarom, būgnininku ir dainininku sukelti revoliuciją muzikos srityje, tai aš manau, turint didesnius išteklius galima dar daugiau pasiekti net ir mažai instrumentų turima, galima kurti naujas melodijas ir naujas dainas. Tai štai šią kryptimį ir turėtume žengti, galvodami apie mokslinio tyrimų programas. Aš sakyčiau, čia trūksta bendradarbiavimo. Todėl turėčiau štai kokį klausimą. Ką ketinate nuveikti tam, kad e, komunikacijų bendravimo srityje galėtume rasti naujų gaidų? tam, kad galėtume mobilizuoti žmogiškuosius išteklius, ar, ar mokslinio tyrimų generalinėme direktorate turite kokių minčių, kaip galima būti rasti naują gaidą. Dėkoju ir dabar suteiksiu žodį poniai komisariai ir galimybę atsakyti į daugybę ir labai skirtingų beje klausimų per labai trumpą likusį laiką. Ačiū. Thank you, Chairman. Uh... Um, Dėkuoju, pirmininkė. Jeigu leistumėt, norėčiau trumpai sureaguoti į paskutinį pasisakymą ponios Gutierės Kortinės. Visiškai sutinku, kad reikia inovacijų pačiame mokslinio tyrimų generalinėme direktorate. Aš labai stengiuosi, kad mano komanda atnaujintų šį generalinį direktoratą. Pabandysiu atsakyti klausimus taip, kaip jie man buvo pateikti. Pirmiausia, 3 procentų tikslas. Labai daug kas apie jį kalbėjo. Žinau, kad kai kuriuose valstybėse narėse dėl to iškyla nemažai sunkumų, nors tai ir padalinta į dvi dalis, kaip jūs sakėte, 1 procentas ir 2 procentai. Ir iškyla sunkumų suvaldant 2 procentus. Kodėl? Todėl, kad e, privačių investicijų 2 procentų negauname. Todėl mes labai atidžiai ieškome, bandome išsiaiškinti, kokios yra konkrečios priežastys valstybėse narėse dėl tos problemos. Tačiau manau, kad būtų gerai pasakyti, kad dabar su valstybėmis narėmis bandome išspręsti 3 procentų tikslo klausimą. Valstybės narės turi savo tikslus. 3 procentai nėra visioms šalims vienodai taikomas principas. E, skirtingos šalis turi skirtingus lygmenis, todėl skatiname stambesnės valstybės narės, kurios sugebėjo pasiekti šio tikslo, daryti viską, ką gali, kad vyriausybėse e, būtų daroma, būtų siekiama šio tikslo. Mano tarnybos susisiekė su nacionalinėmis administracijomis per pastarąsią savaitės ir stengiasi išsiaiškinti, koks nacionalinis tikslas valstybėms narėms būtų tinkamiausias, žinant jų pačių ateities viziją ir žinant kiekvienos šalies konkrečias aplinkybės. Todėl aš manau, mes galime mobilizuoti ES bendrą tikslą, kuris būtų suderintas su nacionalinėmis ypatybėmis dėl rodiklių. Tai yra naujas reiškinys ir mes juos vedinėjame. Su ekspertų komanda, e, mokslinio tyrimų generalinėme, e, generalinėme direktorate ir kitose padaliniuose, kartu ir pono Tajanio direktorate, yra bandoma išsiaiškinti ir generalinis biudžeto direktoratas yra prie, į tą darbą įtrauktas, kad bandome išsiaiškinti, kokie duomenys būtų reikalingi rodikliams teisingai nustatyti. Mes stengiamės e, nepriklausomą vaizdą susikurti, todėl buvo sukurta ši patarėjų grupė, į kurią įeina ekonomistai, verslo inovatoriai iš visos ES, tai labai nedidelė grupė, ji nėra valstybių narių atstovų grupė, bet jos tikslas yra sukurti naują pasiūlymą dėl inovacijų ir mokslinių tyrimų. Būtent to mes ir norime. Mes žinome, ką įdedame į tą programą, bet niekad neišmatuojame jos rezultatų. Ir tikimės, kad tas, rodi, ta rodiklių valdyba sugebės mums suteikti tokią informaciją apie tai, kokios naudos gauname iš išlaidų moksliniams tyrimams. To iki šiol nebuvo daroma. Turėtume pasimokyti, išsiaiškinę priežasis, kodėl privatus sektorius inovacijos ir tie mus nuvylė. Turime suprasti, kokios yra esminės sąlygos. Tai yra galimybė gauti tel, te, prieiti prie infrastruktūros, IPR naudojimasis, intelektinės nusavybės teisų taikymas. Mes žinome, kad e, skirtingos visuomenės grupės skirtingas nuomonės čia turisit. Jeigu kalbėsite su ūkininkais, išgirsite vieną nuomonę, jeigu kalbėsite su informacijos technologijų specialistais, girdėsite kitą nuomonę. Taigi e, intelektinės nusavybės teisų aspektas yra labai specifinis. Europos komisija e, šiuo klausimu dirba, tai nėra grinai mano sritis, be abejo, nes tai yra pono Barnies sritis ir jis pats bando išsiaiškinti, kas čia būtų galima padaryti yra įsteigta komisarų grupė ir visi esantys šioje grupėje bandysime savo srityse išsiaiškinti, kokie yra poreikiai, kad inovacijų planas, kurį dabar paskelbėme, iš tiesų būtų ambicingas, e, kad jis pralauštų ledus ir kad būtų padaryta daugiau negu buvo daroma iki tol ir kad žmonės galėtų susitapatinti su tuo, kas yra daroma, kad žmonės suprastų, kas yra daroma. Tai yra ilgas planas ir kiekvienoje plano dalyje bus apibriešta skirtingų komisaro atsakomybė. Mes labai atidžiai stebėsime, kaip kas vyksta, stumsime darbą į priekį ir žiūrėsime, kaip kas yra konkrečiai įgyvendama. Mano nuomonė tai yra labai svarbu. Tai nėra įprastinis darbas. Apie tai mes jau kalbėjome, kai aš čia buvau klausime. Visi komisijos nariai e, bando holistiškai verti kartu, bando e, spręsti problemas. Taip pat galvojame apie standartus, apie viešuosius pirkimus, tai yra sritis, kurioje privalome bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir technologijų perkelimas yra dar vienas svarbus klausimas. Mokslinio tyrimų infrastruktūra. Aš suprantu, ką Jūs norite pasakyti dėl mokslinio tyrimų infrastruktūros kai kuriuose naujose valstybėse narėse. Jos visos su manim apie tai yra kalbėjusios ir aptarsios joms iškylančius sunkumus. Komisijos narys Han pats yra buvęs mokslinio tyrimų ir mokslo uh, E, ministras ir jis žino konkrečiai, kokie sunkumai ten iškyla. Jam yra skirta labai didelė suma, maždaug 85 milijardai moksliniams tyrimams ir mes galvojame, kaip tos lėšos galėtų būti palankiai panaudotos, kad mokslinio tyrimų infrastruktūra būtų išplėtota šalyse, kur dar yra sunkumų. Tai labai svarbu. Dėl projektų vertinimo. Turiu pasakyti, turbūt jūs e, apsidžiaugsite, kad mūsų E, džiugina mokslinio tyrimų vertinimo sažiningumas ir objektivumas. Ir skundų turime labai nedaug. Bet be bejonės turime ir toliau išlikti akylus ir atidžiai stebėti padėtį. Dėl e, mažų ir vidutinių įmonių galimybių gauti finansavimą. E, Ta klausimą mes svarstome 2011 m. darbo programos pirminiuose variantuose ir stengiamės užtikrinti, kad MVI turėtų palankesnės darbo sąlygas. Ar tai būtų pramoninkai ar verslininkai, e, nuo mažos iki, mil, iki didžiulės pasaulinio masto bendrovės, e, jos visos pradėjo nuo nulio ir joms visoms rūpi galimybės gauti finansavimą. Aš susitikau su Europos investicijų banko prezidentu praeitą savaitę, labai produktyvus buvo tas susitikimas ir aš tą klausimą pateikiau. Per e, Europos investicijų fondą e, buvo bandoma e, tą klausimą spręsti ir aš kalbėjau su juo, ką galėtų padaryti EIF ir EIB mums, padedant mažoms ir vidutinėms įmonėms nes matome, kad su dabartinėmis RSFF e, bendrovių grupės kartu rengia didelius infrastruktūros projektus ir mes galvojame, kaip būtų galima e, išplėsti tą priemonę ir surasti kitą naudingesnę priemonę. E, audito supaprastinimas. Man buvo labai įdomu išgirsti pono Odi informaciją ir smagu, kad jūs įsteigėte bendrą darbo grupę tarp jūsų ir Kokobų. Aš su Kokobų komitetu dešimt metų bendradarbiavau, dešimt metų audito rūmose buvau. Ir aš žinau, kad visuomet būna tam tikras jaučiamas pasipriešinimas supaprastinimui. Buvo, pažiūrėjau, kalbama apie toleruojamą paklaidą, galima, e, kam galima pritarti, kam ne. Bet mes visuomet stengiamės užtikrinti, kad būtų sukurta tvirta finansinė bazė ir Europos mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudoti efektyviai, veiksmingai ir deramai. Taigi aš labai norėčiau sužinoti, kaip jūsų grupė e, dirbs ir paskui jūs turbūt mane informuosite apie rezultatus. Dėl komunikavimo mes rengiame E, įvairias taisyklių interpretavimo e, sistemas, žiūrime, kaip būtų galima geriau panaudoti ICT, e, kad mažos bendrovės galėtų lengviau prieiti prie supaprastintos registravimo vieningos sistemos. Kai peržiūrime septintąją pagrindų programą, mes vertiname visų priemonių efektyvumą. Žiūrėjome, kas pasiteisina, kas ne kaip jau sakiau savo pradinėje kalboje. Ir m, po vasaros, manau, jau turėsime pirmuosius, pirmasias išvadas. Dėl mokslinių tyrimų e, vaidmens, jų reputacijos, mes e, kalbame, kad mokslininkai turi būti matomi. Aš galbūt dabar šiek tiek kitaip pasisakysiu, negu kad kalbėjau per savo klausimą, bet kai aš sustinku su žmonėmis ir bendrovėmis, nuolat girdžiu, kad mes negalim pritraukti mokslininkų, inžinierių, ką darysime. Uh, Ar galite mums padėti kalbėti su valstybėmis narėmis, kad jos e, skatintų universitetus, kad mes rastume tam tikrų visuomenėje matomų mokslininkų sektinų pavyzdžių, kad mm, mokslininkų daugiau atsirastų. Mes, e, generaliniu direktoriumi, rengėme naujovišką komunikavimo strategiją ir bandome uh, išryškinti jaunus talentus, pavyzdžiui, kalbame daugiau apie Nobelio premijos laimėtojus, apie kitus daug pasiekusius žmonės Europoje ir bandome juos vertinti. Socialinės inovacijos. Tai labai svarbis rytis ir labai atsiprašau, kad aš neįtraukiau to į sąrašą, kurį aš jums pateikiau. Aš ketinau įtraukti, bet bandžiau kondensuoti savo kalbą, kiek tai buvo įmanoma. Uh, socialinės inovacijos yra labai svarbios. Aš manau, kad yra labai svarbu pasakyti, kad kai kalbam apie socialinės inovacijas, nekalbam tik apie vieną ar du aspektus. Tai kalbam, kalbam bendrai apie viską. Taigi mes turim galvoti, kaip galima geriausiai nustatyti socialinių inovacijų prioritetus mokslių tyrimų ir inovacijų srityje. Manau, kad mums būtų labai naudinga išklausyti, ar jūsų komiteto nariai galėtų uh, kokių konkrečių patarimų mums duoti šioje srityje. Nes mesgi e, tęsime darbą, kuris buvo pradėtas pono Baroso e, su jo patarėjais e, socialinių inovacijų srityje, bet tai yra naujas sritis ir mes čia turim plėsti veiklą. Mokslininkus turime iš biurų perkelti atgal į laboratorijas. Turime įvertinti e, jų veiklos rizikingumą ir e, manau, kad pono Sodį labai teisingai pasakė. Manau, labai svarbu taip pat pagalvoti ir apie finansų reglamentą, kuris turėtų būti peržiūrėtas gegužės pabaigoje. Komisijos narys Levandovski labai noriai e, priima mintis apie supaprastinimą dėl patentų ir intelektinės nusavybės teisių. Manau, kad dabar jau visi supranta, kad reikalingas Europos bendrijos patentas. Ponas Barnier labai nori tęsti darbą šioje srityje, jau labai daug padaryta tuo klausimu anksčiau, tačiau turime tarsi peršokti paskutinę kortelę ir pasiekti rezultatą. Jis yra mano minėtusios komisaro darbo grupės narys ir aš manau, kad mes šiuo klausimu gerokai padirbėsime. Politika dėl mokslo, aš e, apie tai jau kalbėjau savo žanginėje kalboje, daugiau parodomųjų projektų. Tam dėmesio daug skiriama 11 metų programoje. Taip pat sakoma, kad turi būti daugiau perkeliama technologijų, daugiau galimybių turi būti suteikta mažoms ir vidutinėms įmonėms ir tam tikri projektai turi būti gyvendami pagal Mėlynojo dangaus projektą ir strateginę mokslinių tyrimų programas. Ponui Rubekui galiu pasakyti, kad aš bendradarbiauju su Europos investicijų banku ir bandau išsiaiškinti, ar jie gali mums kaip nors padėti. ITER projektas buvo paminėtas pačioje pradžioje. Šiuo metu aš labai aktyviai dalyvauju ITER projekto darbe ir ypač, e, kai galvojame apie svarbiausią jo aspektą, tai yra finansavimą. Aš jūs tikrai informuosiu apie viską, kas įvyks. Tačiau prisiminkime, kad nuo pat pradžios, skaitydama šį dosiją, norė, ar rengdama šį dosiją, e, stengiuosi užtikrinti, kad ITER turės tvirtą ilgalaikį finansinį pagrindą. Tai yra labai svarbus projektas, jis vyksta ES ir yra valdomas iš ES pusės. Mes norime parodyti, kad galima rasti uh, saugių ir švarių energijos šaltinių ateičiai, tai padeda kovoti su klimato kaita, tai užtikrina energijos tiekimą Europai. Manau, kad ITER potencialūs rezultatai yra nepaprastai svarbus mums visiems. Todėl Europos valstybės narės ir patiko Europos komisija du, suteikia labai daug jėgų tam projektui. Dabar e, matome, kad projektų kaštai išaugo, tačiau turime užtikrinti, kad projektas būtų įgyvendinamas e, E, tvirtų finansinių pagrindų. Mes e, dėl ITER paskelbsime komunikatą gegužės pradžioje. Jis bus pateiktas, aišku, pirmiausia tarybai, konkurencingumo tarybai. Ir jūs galite būti tikri, kad mes tikrai labai daug dirbame. Ir aš, ir mano tarnybos kartu su komisaru atsakingu už biudžetą, ieškodami sprendimo kuris nebūtų trumpalaikis, o būtų orientuotas į tolimesnę ateitį. Mes turime apie tai kalbėti tete. Bendrai turbūt su Europos parlamentu turėsim tą klausimą aptarti ir su taryba. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, jeigu kalbėjau per ilgai. Dėkoju, ponė komisarė. Dėkoju už sutiktą informaciją, už tai, kad atvykote pas mus ir džiaugiuosi būsimų gerų bendradarbiavimų, geros kloties jums. Kolegos, kągi, posėdis baigtas. Būčiau dėkingas, jeigu skubiai išeitumėte iš salės, nes iš karto norime pradėti koordinatorių posėdį. Ir kuo greičiau išeisite iš salės, tuo greičiau mes su koordinatoriais galėsime pradėti darbą. Ačiū.